Bien, chers collègues, si vous voulez bien prendre. Kolegos, kviečiu visus susėsti. Kągi, kolegos, tęskime. Pradėkime posėdį, kad nereiktų užtęsti jo po to. Pirmiausia, darbo atvarkės tvirtinimas. Mėly kolegos, jūs tikriausiai jau informa... pasiekė informaciją paštu. Kaip prisimėte, koordinatorių posėdyje buvo apsvarstytas parlamento pirmininko siūlymas atsižvelgti į tarybos e, išvadas dėl daugiametės finansinės e, programos ir buvo pasidomėta, ar nėra įmanoma į mūsų tekstą įtraukti tam tikras nuorodas. Ir taip pat į teisinę bazę, nes panos, ponios Kostelo pranešime ir su pranešimu susidarė šiokia tokia paradoksiška situacija, visi jau balsavo dėl skaičių, mes kol kas to nesame padarę, bet dabar tie skaičiai visiems yra žinomi. Parlamento pirmininkas paprašė mūsų atidėti balsavimus, kadangi šią savaitę įvyko aukščiausio lygio trilogo, įvyks aukščiausio lygio trilogo posėdis ir kur bus aptariamas santykis dar daugiametės finansinės programos skaičių ir teisinės bazės dėl to bus deramasi tikėtina e, tame trilogo posėdyje. Taigi parlamento pirmininko prašymu dabar esame kaip ir priversti atidėti šios balsavimus į pirmadienį, gegužės 20 dienai, Strasbūrė vyks tas mūsų posėdis, 7 val. vakaro jis prasidės. Taigi šiandieną mes tiesiog pasikeisime nuomonėmis apie dėrybų padėtį, dėrybų situaciją dėl, dėl šio pranešimo. Na ir apsvarstysime taip pat kompromisinius pakeitimus. Pono Deutsch e, nuomonės projektas. Jo mes nesvarstysime, nesvarstysime kompromisinių pakeitimų, kadangi šis klausimas yra ištrau, išimtas iš darbo atvarkės. Na, pasikeitimas nuomonėmis dėl dėrybų padėties dėl Europos socialinio fondo, paprašius pranešėjai, įvyks iškart po balsavimų. Tai yra šeštasis, tai bus šeštasis darbo atverkės punktas. Jeigu niekas neprieštarauja, e, tvirtiname pakeistą darbo atverkę. Puiku. Pirmininkės pranešimai. Tai yra pirmasis darbo atverkės punktas. Kokiu vertimu 25 balandžio dieną buvo paprašytas vertimas anglų prancūzų kalba, dviem, dviejų parlamentarų prašymas, Čiaba Ori ir Patrik Lojarik. Jie tame posėdėje nedalyvavo ir apie tai nepranešė iš anksto sekretariatui. Taigi, trilogo posėdis dėl to ir vyks tik vieną kalba, tai yra anglų kalba. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Trečiasis darbo tvarkės punktas - panalizuosime pakeitimus žodiniam klausimui ir rezoliucijos tekstui kalba eina apie socialinės investicijas šį dokumentų rinkinį. puikiai žinote, ši komisijos iniciatyva yra susijusi su globaliais klausimais. Taip pat kalbama ir apie Europos socialinio fondo lėšų panaudojimą, siekiant e, parengti socialinių investicijų paketą. 145 pakeitimai buvo pasiūlyti tekstui devyni pakeitimai buvo pasiūlyti žodiniam klausimui ir taip pat mums reikėjo jau, reikės patvirtinti tuos kompromisinius pakeitimus. O dėl 145 pakeitimų Pirmiausia, dėl paties žodinio klausimo. Taigi gavome devynis pakeitimus. pirmasis Kamnor pakeitimas, kur siūloma apriboti krizės iššūkį tik tai eurozonai Aš manau, kad krizė liečia ne tik eurozonos valstybės, taigi aš nesiūlau pritarti šiam pranešimui. Dabar kitas Damaker prane... E, pakeitimas, kuriuo bandoma pakeisti terminą inhenge in, enshrine žodį siūloma pakeisti. kalbant apie mūsų strategiją, kad ji turi būti įtraukiama į Europinį semestrą. Ponas Dabakeris e, siūlo pakeitimą, pagal kurį būtų šis e, prašymas sumažinamas ir susilpninamas, e, keičiant žodžiu take into account, atsižvelgti. Taigi aš parengiau kompromisą ir bandau pakeisti jį termino translate arba džihadas ir jihad. E, čia tas terminas būtų kaip ir toks, e, manau, tenkinantis visus. Po to turime ponios Lambert pakeitimą, kur reikalaujama, kad būtų suderinami pasiūlymai, rekomendacijos dėl biudžeto. Aš pritariu šiam pakeitimui. Po to dar vienas pakeitimas pono Debakerio, kur siūloma išbraukti reikalavimą, išbraukti nuorodą tiksliau į parlamentą, kuris prašo, kad valstybės narės uh, E, palaikytų socialinių investicijų paketą. O aš manau, kad e, reiktų, kad e, parlamentas kreiptųsi valstybės narės su šiuo prašymu. Taigi aš atmetu pakeitimą, po to ponia Lambert siūlė, pasiūlė pakeitimą, kad būtų daugiau dėmesio skiriama pilietinės visuomenės ir nevyriausybinio organizacijų vaidmuo. Čia sveikintinas pra, pakeitimas, po to pono Kabnor pakeitimas, kur siūloma išbraukti trečiąjį klausimą mes susitarę esame tą trečią klausimą palikti. Ir pritariu pono Debaker pakeitimui, nes čia ponas Debakeris papra paprašė keisti trečiojo klausimo formuluotę. Ar komisija ketina parengti kelio gairių planą? tiesiog pakoreguojamas klausimo tekstas. Aš pritariu tokiam siūlymui, tačiau mes kaip parlamentas jau, jau balsavome, kad kreipsime, dėl to, kad kreipsimės į komisiją, kad ji parengtų veikslų, veiksmų plano gairias. Taigi esame tą jau padarę, taigi dėl to ir nemanau, kad šis pakeitimas yra reikalingas. Aštuntasis ponios Lambert pakeitimas. kur siūloma kreiptis į komisiją griežčiau, aš tam pritariu. Devintasis pakeitimas buvo atsimtas. Dėl rezoliucijos e, teksto paties. Taigi, pasiūlymo dėl rezoliucijos teksto pakeitimai. Mes juos aptarsime. Na ir aš dar kartą norėčiau padėkoti pakeitimų autoriams. Yra nemažai pakeitimų, kuriems aš galiu pritarti. Tačiau siūlyčiau pasikalbėti su įvairiais e, nuomonių referentais ir uh, bandysime parengti kompromisinius pakeitimus, tačiau norėčiau išklausyti ir tų e, pakeitimo autorių nuomonės diskusijų metu. Ir iki gegužės 30 dienos turime laiko, tada jau turėsime patvirtinti rezoliucijos tekstą. Taigi, o e, ry po to serkas ir debaker. Nincs sok mondani valom, nem jutottunk be ponė pirmininkė. Aš nedaug ką čia galiu pridurti. Mes nesiūlėme pakeitimų žodiniam klausimui, bet siūlėme pakeitimus rezoliucijos tekstui ir mes bendrai pritarėme daugeliu jūsų išsakytų dalykų. mes tiesiog pasiūlėme keletą lingvistinio pobūdžio pakeitimų. Tačiau dėl principinių dalykų jums pritarėme. Ačiū. Ponas Erkas. Gracias, señora presidenta. Por parte del Grupo Socialista. Ačiū, pirmininkė. Socialistų frakcijos vardu galėčiau pasakyti, kad šitas klausimas yra labai svarbus, kadangi labai svarbu toliau plėtoti ES socialinę politiką, o dėl paklaustimo žodžių galėčiau pasakyti, kad mes pritarėme jam ir pritarėme naujiems pakeitimų siūlymams. Ir balsuosime taip, kaip jūs rekomendavote. O dabar dėl rezoliucijos mes taip pat pateikėme pakeitimų siūlymų kadangi norėtume, kad iki tarybos posėdžio mūsų komitete dar būtų suspėta balsuoti, balsuoti parlamente ir kad būtų socialinė politika būtų įtraukti į bendros ES valdysenos priemonės. Labai svarbu nurodyti socialinius indikatorius, taip pat reikia skatinti investicijas, atsižvelgiant į Europinį semestrą, taip pat reikėtų išryškinti mm, socialinio fondo reikšmę, taip pat e, ILO vaidmenį, tarptautinės darbo organizacijos vaidmenį, tuo labiau, kad pastaruoju metu susidurime ir su nekilnojimo turto krize. Norėtume, kad jūs pristatydama kompromisus, ką nors pasakytumėte ir apie teorinę komisijos pasiūlymo dalį. Kai kas apie tai užsiminama, tačiau mūsų manimų tekstas dar nėra pakankamai aiškus. Reikėtų pasakyti konkrečiai, kad socialinės apsaugos tradicinės priemonės yra labai svarbios ir kad reikia taikyti socialinę politiką, papildant ją naujomis funkcijomis. Negalima leisti, kad ekonomika pakeistų politiką. Reikia imtis politinių priemonių stabilizuoti ekonomiką. Tai labai svarbu, turint omenyje valstybių narių socialinės sistemas, turint omenyje, kad uh, žmonėms, kurie turi negalę, senyviems žmonėms, senyvių amžiaus žmonėms reikia socialinės apsaugos socialinės apsaugos institucijos atrodo turi paklūsti ekonomikos spaudimui. Suprantame, kad krizės akivaizdoje reikia atsižvelgti į ekonomikos aspektus, tačiau kita vertus reikalingos ir tokios priemonės, kuris už, užtikrintų pakankamą socialinę apsaugą. Ir tai reikia aiškiai suformuluoti, komentuojant komisijos pasiūlymą kadangi ne kiekvienas gali dalyvauti darbo rinkoje. Ačiū, ponas Debakeris. Uh, um, Ačiū, pirmininkė. Aš trumpai kalbėsiu. Pirmą kartą keičiantis nuomonėmis apie šį dokumentą aš jau minėjau, kad dokumentas parengtas pakankamai subalansuotai. Aš pateikiau pakeitimų, tai bandymai pasitikslinti klausimus, kuriuos mes užduodame komisijai. Pavyzdžiui, dėl savokos translate, kurią jūs siūlote, jinai man būtų nepriimtina kompromiso kontekste. Dėl rezoliucijos projekto pakeitimų e, mes neketiname pakeisti iš esmės to, ką jūs siūlote, nes pranešimas jame yra pusiausvira. Tačiau mano frakcijai yra svarbių elementų. Pavyzdžiui, pabrėžti mūsų gerovės sistemos svarbą ir svarbu ne tik teikti subsidijas, bet panaudoti kitas priemonės, pavyzdžiui, aktyvuoti žmonių galimybės įsidarbinti ir panašiai. Taip pat pateikiau kitų pakeitimų, bandydamas pasiaiškinti, ir pabrėžti socialinių išlaidų testinumą. Taip pat būtinybę rasti naujų priemonių, kaip veiksmingai panaudoti socialinės išlaidas, kaip motivuoti žmonės ir pastumėti žengti juos į priekį. Manau, tai bendras tikslas. Taigi, tokia dvasia pateikti mano pakeitimai ir aš tikiuosi, kad į kai kuriuos iš tų pakeitimų jūs atsižvelgsite. Ačiū. Dabar gal galėčiau pakviesti komisijos atstovą pasisakyti. Ir dar vieną pastabą tam kartui, kaip sakydavo Žanas Klodas Trišė, norėčiau išsakyti. Po to suteiksiu galimybę pasakyti ir kitiems. E, man nelabai aiškus pavadinimas šio komunikato. Kalba eina apie investicinių, socia, investicinių, socialinių investicijų paketą. Uh, Tačiau susidaro įspūdis, kad nėra labai aišku, ar eina kalba apie socialinės investicijas, ar, ar, ar Europos socialinį fondą ir panašiai. Aš nemanau, kad mes turime dabar nuspręsti, ar geras komisijos komunikato teksto pavadinimas ar ne, bet reikia išsiaiškinti konkrečiai, ką reiškia tas komunikato tekstas. Pone Benara. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip jau sakiau, kai keitėmės nu, nuomonėmis pirmąjį kartą, aš pritariu šiam pranešimui, kuris, mano manimu, yra labai svarbus ir aš pasiūliau keletą pakeitimų. Tiesiog noriu pabrėžti, kad migrantų socialinių teisų klausimas turi būti irgi aptariamas, mano manimu, tai yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu, kad e, jeigu norime užtikrinti judumą Europos Sąjungoje, labai svarbu derinti socialinio saugumo sistemą, suderinti socialinio saugumo sistemą, savo pakeitimą apie tai kalbu. Ir taip pat yra dar vienas labai svarbus ryšys tarp socialinių teisų sustiprinimo ir taip pat ekonomikos stiprinimo ir, čia, ir, ir taip pat ekologinių dalykų, socialinių ir ekologinių dalykų. Tai čia tas ryšys yra labai svarbus. Thank you. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai ir jums dėkoju. Pirmiausia, pakalbėsiu apie jūsų komentarą, kad šis pasiūlymų paketas yra labai platus ir apima įvairius dokumentus, pavyzdžiui, komisijos rekomendacija dėl investicijų į vaikus. Na, komisija sėmėsi įkvėpimo iš e, užimtumo dokumentų paketo. Ten mes taip pat parengėme labai išsamų dokumentų paketą. Socialinės politikos matmuo neturėtų būti perkeltas tik tai į siaurą dokumentą, kuris, pavyzdžiui, skirtas gerovės valstybė ir socialiniams investicijoms. Mes norėjome socialinės investicijas pateikti platesnėme kontekste. Dėl to mes pateikėme gairias ir dėl socialinio, Europos socialinio fondo ESF. Komisija taip pat rėmėsi parlamento darbų pranešimų apie socialinės investicijas. Jūs turbūt prisimenate pagrindinės, e, pagrindinius principus - kovoti su jaunimo nedarbu, investuoti anksti į jaunimą, rasti pusiausvyrą tarp darbo ir asmenio gyvenimo. Tai yra labai svarbus principai paminėti įvairiose dokumentuose ir taip pat komunikate. Matome, su kokiais socialiniais ir užimtumo iššūkiais Europa dabar susiduria. Todėl komisija pasirinko integruotą ir labai platų metodą. Štai dėl ko toksai platus dokumentų paketas yra pateiktas. Dėkoju, dėkoju pasisakiusiesiems diskusijose dėl pakeitimų, dėkoju ponui Ry už išsakytą paramą, ponui Serkasui. Taip pat, e, tikrai, ponė Serkasai, aš labai e, atidžiai pasidomėjau visais pakeitimais, Ponas Debaker, su ponu Debaker mes jau esame įpratę dirbti iš vien, taigi aš manau, kad surasime kompromis, kompromisą, aš bent jau tikiuosi, išplėsime tuos kompromisus ir ponė Benarab Atų minėjo tai, kas mano manimu irgi yra labai aktualu ir svarbu. Taigi dėkoju, dėkoju, kad paminėjote socialinio saugumo sistemų derinimą ir uh, migrantų situaciją, į ką nebuvo atsižvelgta pirminėme tekste ir kam be jokios abejonės e, e, reikia skirti dėmesio. Ir tikiuosi, kad kompromisiniams pakeitimams bus pritarta plačiai. Ir kad mes galėsime kompromisinius pakeitimus išanalizuoti gegužės 29 dieną, balsuosime tuomet 30 dieną ir po to birželio 10-13 dienomis vyksiančiame posėdėje, plenarinėme posėdėje galėsime balsuoti. Uh, le point 4. Ketvirtasis darbos varkės punktas, jis yra išbrauktas. Taigi perinam iškart prie balsavimų. Ir iškart balsuosime dėl žodinio klausimo teksto. kalbant apie komuni komisijos komunikatą dėl socialinių investicijų ir socialinio fondo stiprinimo. Tai yra visas socialinių investicijų srities dokumentų rinkinys. Kaip jau ir kalbėjome, siūlau kolegoms antrąjį pakeitimą. Panas Debaker pritarė žodiniam pakeitimui, kur žodis take into account keičiama žodžiu to translate. Pirmasis pakeitimas, kurį siūlo pon, ponas Karbrnoch. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Dabar pakeitimas, kuriuo, kuris yra kartu su žodiniu pakeitimu, kas už. Ne, ponė Serkas, jūs už. Čia, nes čia su žodiniu pakeitimu, nes jūs esate už žodinį pakeitimą. Uh, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pirmasis klausimas, trečiasis Jean Lambert pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. Antrasis klausimas, ketvirtas pakeitimas, autoris Filipas Debakeris, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Penktasis Jean Lambert pakeitimas kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis Milano Kabrnoch pakeitimas kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis Jean Lambert pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis Filipo Debakerio pranešė yra prieš. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Devintasis atsimtas yra. Balsuojame dėl viso teksto. Elektroniškai. Ar visi balsavome? Balsavimas baigtas. 36 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtinta. Dabar pereisime prie Tamas Deutsch nuomonės projekto. Tai yra nuomonė aplinkosaugos komiteto pranešimui dėl inovacijos vardant tvaraus augimo bioekonomikos Europai. Yra trys kompromisiniai pakeitimai. Ar kažkas nori pasisakyti? Ponas Eury? Ačiū, ponė pirmininkė. EPP sąraše yra šiokių tokių nesusipratimų. Kalbant apie 12 12 pakeitimą. Ten vietoj minuso turi būti pliusas. Tai yra EPP frakcijai e, skirta informacija. Dėkoju. Mes visuomet esame pasirengę padėti EPP frakcijai. Na, e, dabar balsuosime. E, šeštas Sarija Saja pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Po pirmojo punkto. Septintasis pakeitimas Antigonį Papadopolų. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Po pirmojo punkto dar yra ir aštuntasis pakeitimas, kurį siūlo Antigonį Papadopolų ir Alejandro Cerkas. Čia yra dvi dalys, bet antra dalis jau yra atsimta. Tai balsuojame tik dėl pirmosios dalies, kas už. Points out that anticipation iki opportunities in Europe. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antrasis punktas dešimtasis arė sąja e pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę. Patvirtinta. Po antrojo punkto dar yra vienuoliktasis pakeitimas Antigonį Papadopolių autorė ir šalia dar yra žodinis pakeitimas. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui. Uh, Kas už 11, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Po antrojo punkto dar yra 12 pakeitimas. Antagonė Papadopolo yra autorė. EPP yra už. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias punktas, 13 pakeitimas. Filo Benjono, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 14 pakeitimas. Sarė Esaja autorė čia dar gavome ir žodinį pakeitimą. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet balsuojame kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtasis punktas. Čia yra kompromisinis A pakeitimas, kurį siūlo EPP ir socialistai, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Devintasis Antigonį Papadopolų pakeitimas. Balsuosime dėl pirmosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Po ketvirtojo punkto dar yra šešioliktasis pakeitimas. Autorė ta pati, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktas punktas, septynioliktas pakeitimas, Arija Saja. Su žodiniu pakeitimu, niekas neprieštaravo žodiniam pakeitimui. Puiku balsuojame, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta po penktojo punkto yra aštuonioliktasis to, tos pačios autorės pakeitimas, kas už, kas prieš, sus... kas dar kartą už, kas prieš, susilaikę, tikrinsime. Ar visi jau spėjote prabalsuoti? Norėčiau paklausti, ar mes balsuojame dėl pirmosios ar dėl antrosios dalies. Dar kartą. Ar balsuojame dėl pirmosios arba dėl antrosios dalies žodinėme pakeitime. Baigiame balsuoti. 21 už, 20 prieš. Patvirtinta. Šeštasis punktas B kompromisas siūlo trys frakcijos, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Po šešto punkto yra 21 pakeitimas. Antigonį Papadopolių, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis punktas, 24 yra įsavę pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. 24 pakeitimas, prašau. Balsavimas baigiamas. 27 už, 14 prieš. Aiškiai yra patvirtinamas šis pakeitimas. C kompromisas. Čia siūlo dvi frakcijos. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 25 pakeitimas, Arija Saja, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 9 punktas, 26 pakeitimas, autorė ta pati, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 10 punktas, 27 pakeitimas, autorė ta pati, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis papadopolų pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Po B konstatuojamosios dalies, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias autorė ta pati, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas autorė ta pati, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktas autorė ta pati, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. 40 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją, pranešėją, kurio nematau salėje. Kągi, baigėme balsavimus. Gan trumpai šį kartą balsavome. Ir dabar periname prie dešimtojo darbo tvarkės punkto. Dabar žodį suteikiu pranešėjai poniai Moran Šartie, kuri papasakos apie dėrybą su taryba dėl. Tai yra 15-16 trilogo posėdis dėl Europos socialinio fondo. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš manau, kad šiam klausimui reikia visų jūsų dėmesio, kadangi vakar vakare vyko 16 trilogo posėdis dėl Europos socialinio fondo ir mes labai tikslius klausimus apsvarstėme. Vakar vakare mes labai tikslius klausimus apsvarstėme. Konkrečiai, pirmininkė, mėly kolegos, nėra įmanoma vesti diskusijų. Tai, kas vyksta trilogo posėdėje, vyksta už uždarų durų. Ir norėčiau paprašyti, kad tie, kurie nesidomi šiuo klausimu, išeitų už salės, kad mūsų pranešėja galėtų tinkamomis sąlygomis pristatyti dėrybų rezultatus. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, kaip sakiau, vakar vakare vyko 16-asis trilogo posėdis dėl Europos socialinio fondo ir vakar trilogo posėdis buvo skirtas konkrečiai iniciatyvai skatinti jaunimo darbui. Ir buvo kalbama taip pat apie jaunimo garantijas. Aš manau, kad pirmasis klausimas, kuriam turime skirti daug dėmesio, yra pirmiausia nepa... įsidėmėti, kad jaunimo darbo iniciatyva, jaunimo užimtumo iniciatyva komisijai yra svarbi dalis, svarbi jaunimo garantijų dalis, tačiau kaip po diskusijų išryškėjo, mes atsižvelgėme į tai, kad iš tarybos pusės pasigendame tos pačios vizijos vertinant jaunimo garantijas ir iniciatyvą e, dėl jaunimo užimtumo skatinimo. Taigi, čia iškilo pirmoji problema ir tai yra suvokimo problema kaip yra suvokiamos jaunimo garantijos ir kaip jos vertinamos, e, kalbant e, apie jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyvą. Taigi aš tiesiog galėčiau pasakyti, kad aš e, nesisakau savo nuomonės, būtent, kad jaunimo užimtumo skatinimo in iniciatyva yra politinis sprendimas, politinio, politinės plotmės klausimas ir Tai yra viena Europos socialinio fondo politinių tikslų, vienas politinių tikslų, būtent e, integruoti jaunimą į darbo rinką, diplomuotą jaunimą taip pat integruoti į darbo rinką. Taigi, tos savokos dabar dar nėra aiškios ir mes e, vakar vakare klausėme tarybos, kiek jiems politiniai tikslai, kalbant apie konkrečius veiksmus, apie jaunimo garantijas ir, e, ir e, jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyvą, kiek tie tikslai skiriasi. Ir mes manome, kad čia reikia politinių lygmenių išsiaiškinti, bet atsakymo mes kol kas neturime, nes taryba mums atsakė, kad jie čia netvyko tam, kad atsakinėtų į mūsų klausimus. Taigi, kol kas dėja, tas klausimas, kuris mano manimu yra labai svarbus, nėra kaip ir išspręstas, yra sustabdytas jo svarstymas. Dabar antrasis e, klausimas, kurį aptarėme, tai yra e, tam tikros visuomenės grupės. Mes e, suprantame, kad e, iniciatyva dėl jaunimo užimtumo skatinimo, čia kalba eina ne vien tik tai apie ką tik tai baigusius, išsila, baigusius išsilavinimą, turinčius išsilavinimą jaunų žmonės, bet ir tuos žmonės, kurie mokosi, kurie studijuoja, tačiau ne, neturi ir neturi darbo. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra daug e, jaunimo, kurie nėra diplomuoti, bet jiems reikalingų kažkokių garantijų ir juos turime įtraukti į e, jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyvą. Taigi dabar. Kalbant apie jaunimą nuo 15 iki 24 metų, nuo 15 iki 30, 30 metų, tai yra su diplomais, bet be darbo. Ir man tai jau yra įrodymas, kad reikia konkrečios iniciatyvinės politikos siekiant skatinti jaunimo, užimtumo, jaunimo užimtumą, būtent kad būtų įtraukiamas tas integravimas į darbo rinką visų asmenų, kuriems yra iki 30, kurie yra iki 30 metų amžiaus. Uh, Tokia yra reikalinga politika. Tai yra 3 milijardai, dar papildomai 2 milijardai jaunų žmonių. Ir tokiu būdu čia tik tai iš dalies būtų patenkinami jų poreikiai. Taigi, man atrodo, čia dar reiks iš ties daug pakovoti, kad pasiektumėme kokios tai pažangos. Na ir e, trečias dalykas, ponė pirmininkė, tai yra teminės e, koncentracijos. E. Ar bus įtraukiama jaunimo, kurie turi darbą iniciatyvą? Na ir Dar vienas dalykas. Panašu, kad ne visi vienodai suvokiame situaciją. Kaip prisiminate, teminėse koncentracijose komisijos pasiūlyme yra e, numatomi, numatomos keturios svarbios ašys. Tai yra ta politika, kurią vykdo valstybė. Mes norime išplėsti ir įtraukti šešias teminės koncentracijas, taip išplėsti tas teminės koncentracijas ir tas vidutinės trukmės laikotarpis, kurį mes siūlome, galbūt tas jaunimo užimtumo politinis sprendimas bus priimtas ir bus išskirtos keturios prioritetinės temos arba tai bus įtraukta į tas šešias e, teminės koncentracijas, kurias mes siūlome. Viskas išiškės dėrybose. Taigi, ponė pirmininkė, tiek. Mano manimo, aš taip gan trumpai, glaustai pristačiau tas problemas, kurios iškilo vakar vakare, tačiau galiausiai dar norėčiau tokį asmeninio pobūdžio pastebėjimą išsakyti. Man atrodo, kad jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyva buvo tas sprendimas, kuris buvo uh, paskelbtas labai greitai, tačiau dabar, kai periname prie esminių bazinių dalykų, į juos dėja atsakymo mes nesulaukėme. Ačiū pirmininkė. Yo no sé, señora presidenta, si no sería también. Pirmininkė, galbūt naudinga išklausyti tiesiog komisijos, bent jau pirmuoju klausimu, kurį jūs suformulavote. Mes turime gauti išsame informaciją iš komisijos, tuo labiau, kad pastaroji pateikė savo pasiūlymą. Gal pirmą reikėtų išklausyti komisijos atstovų, o po to kalbėčiau aš. Interpreto, kad la komisija no nos va aclarar nada. Aš suprantu, kad komisija nėra nusiteikusi pateikti papildomos informacijos, tačiau mums aiškumo vis dėlto reikėtų. Atrodo, kad situacija tampa visiškai kibli. Niekas neaišku, tačiau aš norėčiau jau užbėgdamas už akių komisijai ir tarybai pasakyti, kad parlamentas suformulavo tą jaunimo garantijų iniciatyvą ir siekia, kad jinai būtų įgyvendinta. Ir nereikėtų leisti valstybėms narėms pačioms įgyvendinti šitą pasiūlymą. Aš nemanyčiau, kad reikėtų palikti šitą dokumentą suformuluotą tik tai dokumentuose, tuo labiau, kad ES piliečiai tikisi, kad šitos iniciatyvos įgyvenimas nebus atidėliojimas. Be to, spaudos konferencijoje galbūt valstybių ir vyriausybių vadovai dar kartą pasakys, kad jie yra susirūpinę jaunimo nedarbu, bet mums to nepakanka. Situacija visiškai neaiški, 13 mėnesių mes diskutuojame, ministrai pirmininkai, taip pat kancleriai kalbėjo taryboje birželio mėnesį apie tai, kalbėjo, kad šita tema yra labai svarbi, tačiau kita vertus taryba negali nieko papildomo konkretaus pasakyti parlamentui. Todėl būtų įdomu sužinoti, kaip situaciją vertina pati komisija. Ar šita situacija neprieštarauja tai informacijai, kurią mes gavome ką tik iš pirmininkės. Taigi mes pritarėme pranešėjai frakcijos vardu, manome, kad šitas klausimas yra labai svarbus. Reikia apsispręsti, ar visi jauni žmonės galės dalyvauti šioje jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyvoje, ar tik tai pusė iš jų, tik tai tie, kurie gavę diplomą neturi darbo. Taigi taip aš supratau jūsų klausimą. Aš manyčiau, kad reikia įsipareigoti konkrečiai, o ne popieriuje ir labai svarbu užtikrinti visiems jauniems žmonėms Europoje e, pagalbą, jeigu jie patenka į sudėtingą padėtį darbo rinkoje. Dabar dėl teminių mm, nuostatų. Birželio mėnesio taryboje bus kalbama iš esmės apie jaunimo užimtumą. Ir todėl būtų prasminga ir naudinga pasakyti už nuoseklę užimtumo politiką, o neskaidyti ją dalimis. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir Elizabetai. Buvo labai malonu su jumis bendradarbiauti šiame komitete. Jūs nuveikėte puikų darbą, reikalingi iš tikrųjų tokie e, aktyvūs parlamentarai. Betro Andriu sakė, kad reikalingi faktai, reikalinga informacija, kur link einame. Mes tiesiog negalime konstatuoti, kad nedarbas, jaunimo nedarbas valstybėse narėse yra toks didelis, jog susidaro įspūdis, kad mes tiesiog gimime netinkamu laiku. Aš esu kilęs iš tos šalies, kurioje ir darbdaviai, socialiniai partneriai bendradarbiauja ir ieško tinkamiausių sprendimų. Labai svarbu, kad kalbėdami apie jaunimo garantijų iniciatyvą nesusiskaidytume. Svarbu veikti įvairiose, įvairiose plotmėse šitas nedarbas nereiškia, kad mes pradėsime skaidytis. Mes turime atsižvelgti į skirtingą patirtį, į skirtingą uh, uh situaciją valstybėse narėse. Turime vis dėlto pasiūlyti konkrečių iniciatyvų. Uh, būtų labai svarbu dar kartą konstatuoti, kad mes siekime europinės naudos. Buvo steigiamas globalizacijos padarinių švelninimo fondas ir tuo metu taip pat buvo iškilę įvairiausių diskusijų. O dabar mes matome, kad šio fondo lėšų taikymo pasiekmes, nauda valstybėse narėse tapo akivaizdi. Todėl dabar mes turime kreiptis į komisiją ir pasakyti, kad nors galbūt ir vadovaujamės skirtingų požiūrių, vis dėlto pageidautume konkrečios informacijos. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar darybose su uh, E, taryba jums taip pat pasirodė, kad yra tam tikri valstybių blokai, kurie reiškia savo skirtingą poziciją, sakykime, Kricija galbūt atstovauja šiaurės valstybės, kita pietų valstybės, ar apskritai yra susiformulavusi bendra tarybos pozicija. Mes norime parodyti, kad esame už skaidrumą, ir mes turime išsiaiškinti, kokia situacija valstybėse, ko jos pasiekė ir kam jie prieštarauja. Labai svarbu tiesiog visas kortas atversti atvirai ant stalo. Karima daly, bet prieš tai dar norėčiau štai ką pasakyti. Ponas Arkas klausė, ar negalėtų komisija pasisakyti, bet čia nėra šio, šių diskusijų tikslas duoti komisijai pasisakyti čia. Dabar mes, na, tai nevyks dabar trilogo pos, posėdis tiesiog. Tiesiog mes dabar čia bandome aptarti dėrybų rezultatus. Dėrybų, kurios vyko trilogo posėdėje. Karima Dėly. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau daugelį metų mes teigiame, kad Europa turėtų rūpintis jaunimu ir jaunimas turėtų tapti vienu prioritetų. Jaunimas labiausiai nukentėjo nuo krizės ir kuo labiau siautėja krizė, tuo sudėtingiau jauniems žmonėms išgyventi. Ir mūsų Europos komisija aiškiai e, teigia, kad jaunimo pamiršti negalime. Taigi tos dėrybos E, dėl socialinio fondo yra labai svarbios. Ir aš pritariu tam, kad reikia išplėsti amžių nuo 15 iki 30 metų. Nes dabar ta, mokslai studijos vyksta kartais vis ilgiau ir dėl to reikia į tai atsižvelgti. Tačiau norėčiau pabrėžti ir tai, kad tie 6 milijardai eurų reikia juos skirti jaunimui, nes iš tiesų jaunimas yra Europos ateitis. 21 milijardo eurų reiktų tam, kad būtų išspręsta problema dėl daugiau nei 7 milijardo žmonių, 7 milijardo žmonių kurie neturi nei e, diplomo, nei jokio išsilavinimo. Taigi, tie 6 milijardai eurų iš tiesų jie yra toli gražu nepakank, nepakankami. Jų nepakaks. Reikia 153 milijardų eurų. Tikrai 6 milijardai yra nepakankama suma. 3 milijardai socialiniam fondui, 3 dar kitur. Na, mes norime griežčiau siekti šio biudžetinio tikslo. Ir pažiūrėsime galiausiai, kaip valstybės narės tai pritaikys praktikoje, nes vėlgi turime pabrėžti, jog valstybės narės privalo pritaikyti ir įgyvendinti tuos siūlymus. Pirmininkė, dėkoju. Mūsų pranešėjai yra suteikti įgaliojimai dalyvauti dėrybose. Džiaugiuosi Dėkoju jai už pristatytus rezultatus. Panašu, kad mes matome daugiau nei mato kiti. Ir mes matome šiek tiek anksčiau ir greičiau išvelgiame problemas už kitus. Taigi, e, čia šiek tiek keičiasi stereotipai, nes mes visuomet manėme, kad jaunimas yra iki 24 metų, tačiau uh, Komisija teigia, kad e, reikia pradėti jauniems žmonėms, padėti jauniems žmonėms nuo 15 metų iki tiems, kuriems yra iki 30 metų. Taigi pranešėja pristatė situaciją ir šiek tiek vakar, vakar trilogo posėdėje matėme tokių netikėtų dalykų. Uh, Teisėkuros e, tekste yra daromos visos nuorodos į jaunimo garantijas, tačiau bandant e, iš tiesų parengta yra tik tai politinė deklaracija, bet nėra atsižvelgiama į visus padarinius. Taip pat yra dar vienas argumentas. Reikia atsižvelgti į tarybos išvadas vasario 7-8 dienos tarybos posėdžio išvadas ir mūsų delegacija mano, kad pažvelgus į vasario mėnesio tarybos posėdžio išvadas, ten yra dalis, dėl kurios apsisprendžia taryba, tai yra konkrečiai skaičiai ir mes, parlamentas, galime tik pasakyti taip arba ne. Negalime nieko pridurti daugiau. Tačiau Europos taryba negali užbėgti už akių teisėkuros darbė, nes mes bendrai priimame teisės aktus. Ir vakar trilogo posėdėje iškilo ta problema ir šiandien viskas yra užblokuota. Mes, taryba priėmė sprendimą, tačiau mes manome, kad reikalinga teisinė bazė, kurią mes turime kur, renkti kartu su taryba. Taigi, štai tokia dabar yra situacija. Taryba turi atsižvelgti į diskusijas. Tiksliau, Airija, pirmininkant valstybė, turės atsižvelgti į tarybos diskusijas ir Europos parlamentui tai yra esminis e, dalykas. Ir mūsų komitetui yra labai svarbios jaunimo garantijos. Jaunimo garantijos negali būti skiriamos tik tai e, vienam, vienai valstybei. Tai turi būti bendras, e, bendra iniciatyva. Taip pat e, su regioninės plėtros komitetu mes e, diskutavome, čia irgi yra labai svarbus klausimas susijęs ne tik su jaunimo garantijomis. Žinau, kad regioninės plėtros komitete buvo aptariamas jaunimo garantijų klausimas, tačiau tai yra svarbu ir kalbant apie Europos socialinį fondą ir sanglaudos politiką. diskusijų. Detalės galiu pristatyti. Mes reikalavome, kad įvyktų posėdis iki gegužės 26 dienos. Ir dabar sužinojau, kad ponia Hübner galiausiai pritarė tam, kad šis klausimas būtų įtraukiamas į regionų regioninės plėtros komiteto posėdžio darbo atvarkę. Jis, man atrodo, tas diskusijos kaip, šik, kaip sikis ir vyks šiandieną po pietų. Mūsų komitetas bus atstovaujamas pono Ko, Kosa asmenyje. Na ir mūsų komiteto pozicija buvo jau pristatyta ir patvirtinta ir mes reikalaujame, kad socialiniam fondui būtų skiriama iš sanglaudos fondo 25 procentai. Toks yra mūsų siūlymas, tokia mūsų pozicija. Dabar e, kitas trilogo posėdis vyks gegužės 14 dieną. Na ir žinoma, mes e, per kitą posėdį, tiksliau gegužės 20 dieną, aptarsime 14 dienos trilogo posėdžio rezultatus. Septintas A darbo atvarkės punktas dėl fondo pa, e, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Buvo pasiūlyti kompromisiniai pakeitimai. Na ir iškart žodį suteikiu poniai Kostelom pranešėjai. Thank you very much, Chairperson. Ačiū pirmininkė. Jūs teisingai pastebėjote, kad balsavimas atidėtas iki grūžės 20 dienos. Vadinasi, mes turėsime laiko aptarti kompromisinius pakeitimus. Norėčiau dabar koncentruotis į tris dalykus. Pirma, dalyvavimas programoje, antra, biudžetas ir trečia, sklaidos vadinamoji platforma. Dalyvavimas pagalbos labiausiai skurstantis asmenims fon, e, e, programoje. Nariai, o ypač šešėliniai pranešėjai žino, kad e, diskusijose dominavo klausimas, ar dalyvavimas turėtų būti privalomas ar savanoriškas. Jau kelias savaitės apie tai kalbame. Pradinėme pranešime, kurį aš pateikiau, Aš neįtraukiau pakeitimų dėl savanoriško dalyvavimo, nes maniau, kad kadangi kalbame apie fondą skirtą labiausiai skursnantiems asmenims visose valstybės narėse, reikėtų apimti visas valstybės narės, o ne tik tam tikras. Po to vyko įvairių susitikimų ir diskusijų su kitomis frakcijomis ir dauguma frakcijų pareiškė, jog geriausia būtų, kad sistema numatytų savanorišką dalyvavimą. Ir dabar yra pateikti du skirtingi pakeitimai dėl šito klausimo. Kai kurios frakcijos pageidauja pritarti pakeitimui dėl savanoriško dalyvavimo, o tai reikštų, kad fondo lėšos perkeliamos ir skiriamos toms valstybėms, kurios anksčiau aktyviai nedalyvavo fonte. Socialdemokratai kita vertus nusprendė, kad reikėtų laikytis pradinės pozicijos, tai yra, kad fondas būtų skiriamas labiausiai skurstantiems asmenims visose valstybėse narėse ir kad jos galėtų dalyvauti visą finansavimo laikotarpį. Taip pat buvo paminėta, kad gali būti, jog per septynius metus valstybėse keisis vyriausybės. Vadinasi, ir politika tam tikrose valstybėse ko gero keisis. Dėl to svarbu toms valstybėms palikti galimybę, net ir vyriausybė pasikeitus, dalyvauti fonde. Mano supratimu, du kompromisiniai pakeitimai šiuo klausimu Tai e, pakeitimai C ir H. Šiuo metu numatyta, kad pati valstybė gali pasirinkti dalyvauti fonde ar ne, tačiau finansavimas labiausiai skurstantiems asmenims yra numatytas. Dėl biudžeto ir dėl finansavimo Jau pareikšta nuomonė, kad 2,5 milijardo eurų yra nepakankama suma, nes išplėsta programos apimtis ir gali dalyvauti daugiau šalių. Pagrindinis komitetas ir kiti komitetai, pavyzdžiui, biudžeto kontrolės ir kiti komitetai pasiūlė, kad finansavimas liktų 3,5 e, milijardų eurų lygmenyje. O mes pranešime, kurį turėtų patvirtinti užimtumo komitetas, norėtume pasiūlyti būtent tokią sumą 3,5 milijardo eurų, kad tokia suma liktų. Kai kurios frakcijos pareiškė, kad geriausia būtų palikti tarsi daug taškį ir nurodyti, kad dėl sumos būtų deramasi vėliau. Taigi, būtų pateikti du atskiri pakeitimai dėl šitos sumos, o mano pozicija yra tokia, kad pranešime sumą reikia tiksliai nurodyti ir tiksliai nurodyti, kad tikimės tokio pačio finansavimo 3,5 milijardo eurų. Ir galiausiai dėl sklaidos platformos. Esama tam tikrų skirtumų dėl to, kaip reikėtų tą platformą sukurti, kaip skleisti informaciją internetu ir kaip tai praktiškai veiktų programos metu. Gavome pasiūlymų sukurti interneto puslapį e, dėl socialinių inovacijų ir frakcijų pasiūlymai to klausimu šiek tiek skiriasi. Priklausomai nuo pakeitimų ir nuo to, kaip dėl jų bus balsuojama. Ir jei bus pritarta socialdemokratų pozicijai dėl valstybių narių dalyvavimo, tai tuo met nuoroda į valstybių narių dalyvavimą visame dokumente būtų išbraukta. O jeigu bus balsuojama už kitos stovyklos nuomonę, tai tuomet kompromisime tekste nuoroda į valstybių narių dalyvavimą liks visame tekste. Štai tokia situacija su šiuo dokumentu. Manau, kad rengdami šitą pranešimą mes nemažai padirbėjome, perėmėme daug pasiūlymų iš komisijos dokumento, mums pasisekė labai sėkmingai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais. Iš 34 kompromisinių pasiūlymų aš paminėčiau, kad yra daug gerų pasiūlymų ir liko tik tai išspręsti du esminius nesutarimus ir keletą smulkių nesutarimų. Ačiū. Kolegos, prieš suteikdama žodį norintiems pasisakyti, pirmiausia, būtų pristatyta teisinė bazė. Dėl šio pasiūlymo aš gal suteiksiu žodį komisijos atstoviai, poniai Guenov. Uh, uh... Ačiū pirmininkė. Mes taip pat norėtume pritarti komisijos nuostatai, kuris siūlo priemonės leidžiančias teikti pagalbą asmenims, kurie yra patekę į ne nedėkingą padėtį. ES piliečiai, vaikai visose valstybėse yra kartais skun, e, mm, skursta. Ir ko gero reikėtų pabrėžti, kad kiekviena savanoriška sistema turėtų apriepti ir valstybės dalyvaujančios sistemos uh, E, sistemoje norės prievolę pateikti informaciją. Ir informacija apie tai, koks poveikis e, įgyvendinant tą aprūpinimo maisto programą 2012 metais. Ir taip pat reikėtų įvertinti, kokia buvo nauda iš tos pagalbos maistu. Čiabo Eri, po to ponia Kornelisen. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nesu labai laimingas, kad šiandieną mes nebalsuosime dėl paties pranešimo. Aišku, mes suprantame, kodėl yra atidėtas balsavimas, tačiau mums neramu dėl tų trijų ar keturių iksų. Kalbant apie skaičius, mes e, tikrai norime geriau išsiaiškinti tuos skaičius. Taip pat, e, aišku, norime ir šiokios tokios judėjimo laisvės. Aišku, mes e, gerbėme pirmininkės sprendimą, atsiprašau, Euro, Euro, Europos parlamento pirmininko sprendimą ir prašymą. Tačiau, kalbant apie savanoriškus arba savanorišką dalyvavimą arba prievolę. Bus tokių, kurios norės dalyvauti kurios ir bus tokių, kurios nenorės. Taip pat reikia pasakyti, kad kalbant apie maisto produktų platinimo programą, kuri labai puikiai veikia Europoje. Čia dar yra ir kitas Europos fondas ir dabar sukursime tokį fondą ir jį suderinsime su jau veikiančia programa ir taip pat reiks derinti ir su kitais mažesniais fondais Taigi yra žmonių, kurie e, gaus, nu, gaus paramą iš, tų, iš to fondo. Tačiau problema, kad e, keičiasi visa situacija ir dabar mums reikia išspręsti e, problemą, bandant, kuo galim, su kuo galima mažesnėmis lėšomis. Tačiau reikia išspręsti ir sudėtingesnius klausimus. Ir yra siūlymas panaudoti socialinio fondo lėšas. Tai dar didesnę įtaką suteiks dar didesnę įtaką gaus tokiu atveju taryba ir mūsų tas sprendimų prieimimo procesas bus dar sudėtingesnis. Taigi, kalbant konkrečiai apie šį fondą, tuomet e, jį vėl atiduodame į tarybos rankas. Na ir dabar kalbant apie teisinę bazę ir e, informavimo prievolę, aš manau, kad čia irgi reikalinga surasti kokį tai sprendimą. Dar iki gegužės 20 dienos galutinio balsavimo mes dar EPP frakciją susitiksime ir aptarsime visas, visus galimus variantus. Mes nekvesionuojame to geranoriškumo, geros valios, e, kalbant apie privalomą ar laisvanorišką dalyvavimą e, toje, tame fonde. Tačiau iš tiesų vis tiek čia yra gan sudėtinga situacija. O dabar dar dėl e, platinimo, fo, platinimo sistemos. Sukursime fondą ir mes šalia to fondo dar sukursime naujas struktūras, kaip kad plati, platinimo tą struktūrą, platinimo platformą. E, ir jai irgi reikės lėšų, taigi dar mažiau tuomet liks pinigų e, tiems labiausiai skurstantiems asmenims paremti. Taigi mums reikalingas, aišku, kažkoks tai sprendimas, kad mums nereiktų vykti į kažkokias tai konferencijas ir panašiai, tačiau mes turime padaryti viską, kad kuo mažiau būtų išleista pinigų administraciniams dalykams ir kad būtų sukurta kažkokia tai veikianti struktūra tam, kad e, kuo galima mažiau jai reiktų sukurti reiktų lėšų ir kuo daugiau lėšų skirtų tiems labiausiai, liktų tiems labiausiai skurstantiems asmenims. E, na ir, aišku, mes siekiame kompromiso, pasisakome už kompromisą, tačiau mes būtent Europos parlamente turėtumėme imtis pastangų ir kažkaip bandyti surasti tą kompromisą dar prieš e, pradedant dėrybą su taryba. Aišku, viskas priklauso nuo to, kiek būsime geranoriški ir kiek norėsime to kompromiso. Tačiau noriu pabrėžti, kad e, suradę naują sprendimą, sukūrę naują fondą, mes e, tikiuosi, kad e, galėsime, kuo galima daugiau lėšų skirti tiems labiausiai skurstantiems asmenims, nes situacija iš ties nėra labai gera. Taigi ačiū pirmininkė dar kartą ir EPP vardu. Tikiuosi, kad e, per kitą susitikimą mes dar surasime visus galimus sprendimus prieš balsavimus, kurie įvyks e, gegužės 20 dieną. Mes tikrai sieksime kompromiso ir sprendimo. Ir susitikimas iš tiesų vyksta, posėdis vyksta kompromiso dvasioje, taigi dėkui už tai. Mm, ačiū. Aš irgi esu užsirašęs į kalbėtų sąrašą, taigi norėčiau tiesiog šį beitą pasiaiškinti. Man susidaro įspūdis, kad kartais mūsų komitete ir galbūt kituose komitetuose nėra visiškai aišku dėl to, iš kur bus paimti pinigai tam e, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui finansuoti. Taigi tie, tos lėšos, kurios nebus panaudotos padedant labiausiai skurstantiems asmenims, jos bus perkeltos į socialinį fondą. Tai yra didelis tam tikras ryšys tarp šių dviejų fondų ir suprantu, kad kai kurie kolegos teigia, kad šis fondas labiausiai skurstantiems asmenims nėra didžiausias mūsų prioritetas, kur kas didesnis prioritetas yra socialinis fondas. Jeigu vis vyks, viskas vyks laisvanoriškų pagrindų, uh, tuomet visus pinigus e, įdėsime į šį labiausiai skurstantiems asmenims skirtą fondą ir neliks pinigų socialiniam fondui. Tarybos išvadose aiškiai yra pasakyta, kad reikia atsižvelgti į teisingumo teismo sprendimus. Būtent socialinis fondas skirtas užimtumui. Ir dabar šis naujas fondas labiausiai skurstantiems asmenims, jeigu lėšos jam bus skiriamos iš socialinio fondo, tuomet mes tikrai atsidursime teisingumo teisme, nes kai kurios valstybės narės pasakys, štai socialinis fondas, juo negalime, iš jo negalime finansuoti šio fondo. Negalime skirti socialinio fondo lėšų šiam fondui, nes jeigu tą padarysime, iš tiesų kils chaosas. Ir jeigu siūloma yra laisvanoriška programa, tuomet valstybės narės renkasi. Tai yra laisvanoriška programa, tačiau aišku, mes čia irgi šiokios tokios rizikos išvelgiame. kad tas fondas apskritai gali būti užgneuštas, jis neišgyvens, jeigu viskas vyks laisvanoriškumo pagrindu. Uh, Taigi tai ir yra diskusijų esmė. Kornelisen, po to Moran Šartie. Um, to... Atrodo, kad vis dėlto turime pasirinkti sprendimą bent jau iki diskusijų ir reikia užtikrinti, kad visos lėšos, kurios yra uh, naudojamos socialiniams reikmėms vienu ar kitu būdu būtų uh, gaunamos. Visų pirma, mes turime galvoti apie struktūrinius fondus, kadangi daug kas nesupranta jų paskirties. Nevyriausybinės organizacijos mano, kad tai yra visiškai uh, atskiros lėšos, kurios niekaip nebus susijusios su struktūrinių fondų lėšomis. Taigi mes dar turime dvi savaitės išsiaiškinti, tačiau kita vertus mes jau kalbėjome su šiandienės pranešėjais, su komisijos atstovais ir žalieji vadovaujasi principu, kad tie žmonės, kurie šiuo metu priklauso nuo maisto programos paramos, po 13 metų gali gauti mažesnę paramą ir žalieji mano, kad mm, reikia skirti paramą tų valstybių skurdžiausiems žmonėms, kuriems jos labiausiai reikia. Kita vertus, šita programa turi būti savarankiška, kitaip mes neparodysime solidarumo 450 milijonų eurų. 500 milijonų eurų yra numatyta per metus ir tai yra 2,5 milijardai eurų. Jeigu padalinsime tą sumą į 27 valstybėms, tai suprasime, kad dabartinės valstybės, kurios gauna šitą paramą, gaus mažiau. Jeigu bus pasiekta 3,5 milijardų, vis tiek ta suma bus mažesnė, paskirstant ją visoms 27 valstybėms, netgi jeigu Junktinė karalystė ir Vokietija gautų mažiau. Niderlandų vyriausybė norėtų užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų pakankamai maisto Tačiau, kalbant apie Graikiją, Ispaniją, Portugaliją ir kitas valstybės, tai reikėtų pasakyti, kad jos nebus patenkintos, kadangi tų valstybių piliečiai, skursantis piliečiai labiau priklauso nuo šito fondo ir jie nenorėtų prarasti šitų lėšų. Aš manau, kad šitas privalomo pobūdžio fondas gali išgelbėti e, piliečius, kuriems labiausiai reikia e, Graikijoje, Portugalijoje, kitose valstybėse. Tačiau kita vertus, tokio solidarumo galbūt nereikia Junktinės karalystės arba Vokietijos e, piliečiams. Todėl reikėtų galbūt išspręsti šią problemą balsuojant dėl pakeitimo, kuriame yra kalbama apie lėšų skirimo kriterijus ir galbūt vadovaujantis dabartinė maisto e, pagalbos programa būtų galima užtikrinti, kad, sakykime, Vengrijos labiausiai skurstantys piliečiai neprarastų bent pusės šitų dabar skiriamų lėšų. Ir paskutinė pastaba būtų štai kokia. Komisija sako, kad Jeigu sistema bus savanoriška, tai galbūt ta pagalba bus teikiama pavėluotai ir todėl sako, kad reikėtų galbūt numatyti tam tikras pernimo laikotarpio priemonės, tačiau aš puikiai suprantu, kad tai bus sunku padaryti, tačiau kita vertus, jeigu yra e, gera valia, tai turi būti rastas ir kelią, kaip tai padaryti. Dabar 19 valstybių priklauso nuo to, kaip bus suformuoluota uh, E, tolesnė programa. Todėl mes turime pagalvoti, kaip išreikšti tą solidarumą nevėluojant. Šitas pasiūlymas, jeigu jis būtų pateiktas anksčiau, jau galėjome galbūt ir spręsti šitą problemą. Nemoran Šartie, po to e, Karima Dėly. Ačiū pirmininkė. Kiek suprantu, kai vyksta tokios diskusijos, mes visi galime pasisakyti ir išsakyti savo mintis. Aš labai paprastai pasakysiu, kalbant apie pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą. Aš manau, kad Europa, čia kalba eina apie Europos, europinę politiką, kalba eina finansinį, apie finansinį solidarumą ir ekonominį solidarumą. Ir šis pagalbos labiausiai skursantiems asmenims fondas turėtų mums leisti įdėkti, gyvendinti socialinį solidarumą Europoje visų mūsų piliečių labui. Ir aš manau, kad tai absoliučiai yra esminis dalykas ir mes turime labai budrus būti, nes greitai vyks Europos parlamento rinkimai ir ir žinome, kad iš tiesų išgyvename ne patį geriausią laikotarpį, tai yra labai jautrus klausimas. Ir mūsų Europos piliečiai iš visų Europos valstybių žvelgia ir žiūri, kaip Europa padės tiems, kuriems labiausiai tos pagalbos reikia. Ir aš manau, kad asmeniškai, kad šis politinis pasirinkimas, siekiant įdėkti socialinį solidarumą, aš tam visiškai pritariu ir manau, kad ši pagalba turėtų būti skiriama absoliučiai visiems piliečiams, kurie labiausiai skursta. Nes aš tikrai nenorėčiau, kad mes stigmatizuotumėme vieną ar kitą valstybę šiandieną, išskirtumėme vieną ar kitą valstybę šiandieną. Aš išklausiau viską, kas buvo pasakyta ir aš esu. Nenorėčiau, kad būtų rodoma pirštų vienas valstybės, o į kitas ne. Lyg tai tų labiausiai skurstančių kažkur nėra, jų yra visur. Aš turiu pasakyti, skurdas sienų nepažįsta ir jeigu skiriame pagalbą labiausiai skurstantiems, tai čia sienų brėžti mes neturėtumėme, turime tą pagalbą skirti visiems ir aš tokį, taip suprantu, solidarumą Europoje. Antrasis pastebėjimas, ponė pirmininkė, diskusijose aš manau, kad reiktų pradėti kalbėti apie fondo sumą. Tas tie keturi iksai man nepatinka, man jie nieko nesako. Aš norėčiau, ir aš pasiūliau tam tikslui ir pakeitimą, aš norėčiau, kad mes pasakytumėme, jog norime, kad fondas būtų maždaug 3 e, milijardų e, suma numatyta šiam fondui kalbant apie laikotarpį nuo 7 iki 13 metų. Aišku, dėl to buvo dėrėtasi dar prieš krizę. Ir mes tikrai nemanėme, ponė pirmininkė, kad jeigu numatysime 4x sumą, kad atsiras daugiau nei 3,5 e, milijardo. Aš norėčiau, kad 3,5 milijardo būtų užrašyta, kad užtikrintumėme tą socialinio solidarumo garantiją. Tai yra antroji mano mintis, aš tikiuosi, kad jūs e, aiškiai ją supratote. Na ir dar. Toliau pratesiant mano mintį. Kaip suprantate, aš pasisakau už tai, kad dalyvavimas būtų atviras visiems. Įsivaizduokite, rytoj jūs atsidurėte vyriausybėje. Vienoje iš Europos valstybių vyriausybėje. Ir ta valstybė, tarkim, nėra įtraukiama iš pat pradžių į e, dalyvaujančiųjų sąrašą, nėra jai skiriamos fondo lėšos. Ir tada įsivaizduokite, jūs turite priimti vyriausybėje sprendimą ir sprendimą dėl to fondo. Taigi jūs įsivaizduokite, kokį neigiamą, kokiu neigiamu padariniu tai turės visai Europos politikai ir nacionaliniai politikai. Aš tikrai nenorėčiau atsidurti tokioje vyriausybėje dėl akivaizdžių priežasčių. Taigi aš manau, kad būtų kur kas teisingiau numatyti prieigą, plačią, plačią prieigą prie fondo ir po to jau valstybės pačios elgsis taip, kaip jos nori, kaip jos norės skirti tą pagalbą labiausiai skustantiems asmenims. Taigi, ponė pirmininkė, aš manau, kad na, diskusijos jau prasidėjusios, žinau, kad ir politinėse frakcijose pozicijos skiriasi, skiriasi ir nacionalinės pozicijos, tačiau aš, ponė pirmininkė, manau, kad na, ir toliau ginsiu savo išsakytą poziciją. Dėkoju. Karima Dėly, po, po to Marian Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad visi turime prisimti atsakomybę dėl dalyvavimo šiame fonde, nes jeigu pasakysime, kad rytoj noro nebeliks ir vėluosime, žinome, kiek trunka procedūros ES, šešis mėnesius maždaug. E, taigi per tuos šešis mėnesius e, tie labiausiai skurstantys asmenys nieko negaus. Taigi turime akcentuoti tą norą užtikrinti Europos solidarumą. Europa esame visi kartu. šis fondas nėra tik tai maisto programa, tai yra parama labiausiai skurstantiems asmenėms, tai yra ir vaikai, skurdantis vaikai, skurstantis vaikai ir benami ir panašiai. Ir jeigu kažkas man įrodys, kad bent jau vienoje iš 27 valstybių narių nėra nei skurstančių, nei benamių, nei nepavalgiusių vaikų, puiku. Tačiau nemanau, kad tokių yra, visur yra gatvėse atsidūrusių asmenų. Na ir aš norėčiau papriešti dar vieną dalyką. Biudžeto komitete jau buvo balsuota dėl e, maisto pagalbos. Buvo pritarta 3,5 milijardo. Taigi mes neturėtumėme čia tų keturių x surašyti. Mes turime atsižvelgti biudžeto komiteto balsavimo rezultatą ir irgi minėti 3,5 milijardo eurų sumą. Antras, trečias dalykas. Norėčiau sugrįžti prie to klausimo, kuris nebuvo paliestas, tai yra procedūros supaprastinimas. Turime pasirūpinti, kad rytoj tas naujas, ateitėtas naujas fondas veiktų, nes kalbant apie procedūrų supaprastinimą, aš manau, kad tai irgi reikia aptarti. Dabar kiek tai skiriasi nuo socialinio fondo? Mano pozicija labai aiški. komisijos platformą kovai su skurdu. Mes kalbėjome apie tai, kad 20-25 procentai turi būti skiriama iš socialinio fondo šiai programai. Tačiau tai nėra pagalbos fondas. Pagalbos fondas tai yra noras skubiai padėti tiems, kurie labiausia skursta. Socialinis fondas tai yra vizija, ilgalaikė vizija, teikiam, informacijos teikimas ir panašiai. Taigi reikia ir to, ir to. Negalime mes rinktis tik tai šio fondo, tai yra skubiai teikiama parama labiausiai skurstantiems asmenims ir socialinis fondas yra ilgalaikės vizijos fondas. Vienas be kito neveikia, yra abu, kurie, į kuriuos reikia atsižvelgti, padėti labiausiai skurstantiems, na, o socialinis fondas tai yra tų asmenų galimybė išgyventi visuomenėje ir jų integravimas į visuomenę ir panašiai. Taigi, na ir dar viena mintis. Yra kompromisas kuriame nėra numatyta galimybė reikalauti, kad e, būtų užtikrinamas finansinis dalyvavimas. Ir čia yra, čia dėl to kyla problemų, siekiant įgyvendinti tą solidarumą. Turime nepamiršti, kad reikia reikalauti, kad tas solidarumas būtų įtrauktas Ir aš norėčiau, kad mes pakalbėtumėme apie tai, kaip mes galėsime tą solidarumą įdėkti tam, kad visi dalyvautų tame fonde. Čia kalba nėra vien tik tai apie tą pask išdalymo, paskirstimo platformą. Ne, ne vien tik tai apie tai kalba eina, kur bus tas maistas išdalyjamas, kaip jis bus išdalyjamas, bet tai yra bendras, bendrai naujas alternatyvios ekonomikos um, elementas ir Apie tai reikalinga irgi kalbėti ir aš tikiuosi, kad tas klausimas realiai bus aptartas ir įtrauktas į kompromisą ateityje. Ačiū. Marian Harkin, po to Aleksandras Sarkas. Thank you, Madam Chair, and... Ačiū pirmininkė. Skirtingi nariai čia minėjo įvairių komentarų, aš nenoriu jų kartoti. Uh, Aš pirmiausia padėkosiu pranešėjai už pastangas ir atliktą darbą, nors darbas akivaizdu dar nebaigtas. Ji paminėjo tris pagrindinius klausimus - dalyvavimas biudžetas ir sklaida. Tačiau man pagrindinis dalykas atrodo ta, tas skirtumas - privalomas dalyvavimas ar savanoriškas. Taip pat man nerima kelia tai, kad taryboje yra blokuojanti mažuma, yra tam tikra grupė valstybių narių, kurios nenori dalyvauti. Tariausi su kolegomis ir, pavyzdžiui, gavau tokios informacijos, kad Junktinėje karalystėje egzistuoja mūsų nuosava sistema, jinai puikiai veikia ir mes nenorime ant viršaus dar europinės sistemos. Nežinau, ar tai teisinga informacija, bet tokią nuomonę išgirdau. Ir manau, į tai reikėtų čia diskusijose atsižvelgti. Atidžiai išklausiau kolegų nuomonės dėl socialinio solidarumo, kad e, priemonės turėtų būti skirtos e, visiems piliečiams, kad e, priemonės lėšos turėtų būti prieinamos visose valstybėse visiems piliečiams. Tačiau iškyla dilema, finansinė dilema ir koks galėtų būti sprendimas tos dilemas. Taip pat mes kalbame apie finansavimo šaltinius ir apie galutinę sumą. Tai yra ar 2,5 ar 3,5 milijardų, ar neapibriešta suma. Turbūt visi supranta, kad 2,5 milijardo tai nepakankama suma. Tačiau mano frakcijos nuomonė yra tokia. Biudžeto dėrybos šiuo metu yra, net nežinau, kaip tiksliai pasakyti. Nežinau, ar vakar pavyko sustarti, tačiau tikiuosi, kad dėl biudžeto sustars per savaitę ar dvi. Su komisija apie sumą diskutavome, daug diskutavome ir buvo paminėta galimybė, kad pinigai grįžtų į fondą, jeigu valstybės visų pinigų neišleistų ir komisija atsakė į tokį pasiūlymą, kad viskas yra įmanoma. Ir po susitikimo su komisija negalėčiau sakyti, kad turėjome daugiau informacijos. Kalbame apie skirtumą tarp dviejų su pusė ir 3,5 milijardų. Jeigu 3,5 milijardų, iš kur paimsime tą papildomą milijardą? Ar tai bus paimta iš kito fondo ar programos? Reikėtų aiškumo, būčiau dėkinga už tai. jei mums pavyktų susitarti, jei pasiektume visiems primtiną kompromisą, tai būtų labai sveikintina. Tačiau akivaizdu, kad dalykų, kurie neaiškus, dar išlieka. E, pavyzdžiui, kai kurios valstybės užsispyrusios tvirtina, jog šitame fonde jos tikrai nenori dalyvauti. Ir baigdama, aš norėčiau aptarti sklaidos platformą. Aš esu pasiruošęs pritarti socialistų pakeitimui, kad būtų įtrauktos socialinės inovacijos į tai. E, o reikia apsibriežti minimalius iš, reikalavimus išlaidoms, nes ir taip tų lėšų fonde trūksta ir e, išlaidų sritis reikėtų rinktis labai atsakingai. O pagrindinis klausimas yra tai, kad tam tikros valstybės nenori dalyvauti fonde ir tai tarsi prieštaroja socialiniam solidarumui. Štai šitą pagrindinį skirtumą reikia išspręsti ir aš dalyvausiu diskusijose su pranešėja. Ačiū toliau. Sarkas. Ačiū pirmininkė ponia Harkin politiškai vertinant teisė. Iš tikrųjų, tos diskusijos dėl laisvanoriškumo yra dirbtinos ir e, iš tikro kai kurios valstybės nedori dalyvauti fonde, kadangi nori dalyvauti kitose programuose kompromisinėme C pasiūlyme yra nurodyta, kad šitas savarankiškumas neužtikrins pakankamo solidarumo. Iš tikrųjų, jeigu valstybės narės išsprendžia, tas, savo, išsprendė savo problemas, turėtų padėti toms valstybėms, kuriuose ta problema dar išlieka šiuo atveju atrodo, kad jeigu kai kurios valstybės nedalyvaus, tai tos lėšos bus perdotos kitoms valstybėms. Čia reikia aiškiai suformuluoti nuostatą, kaip būtų tokiu atveju. Kita vertus, savanoriškas dalyvavimas visai nereiškia, kad uh, daug valstybių išreikš solidarumą. Atrodo dabar, kad tos valstybės, kurios nedalyvaus programoje, galės naudoti tas lėšas kitoms reikmėms. Aš manyčiau, kad frakcijoje reikėtų išnaudoti likusių laiką ir išspręsti dvi problemas. Pirma, reikia vengti konfliktų tarp atskirų partijų, partinių nuostatų, turint omenyje, kad milijonai žmonių mūsų valstybėse neturi pakankamai maisto. Visiškai nereikėtų galvoti apie tai, iš kokios valstybės esame atvykę, kurios valstybės piliečius giname. Tiesiog mes turėtume atsakyti to nacionalinio uh, nacionalinės priklausomybės aspektų ir galvoti, apie tuos, kurie apskritai neturi pakankamai maisto arba neturi pastogės. Mes turėtume išsiaiškinti, ar prasminga būtų to fondo likusias lėšas naudoti kitoms reikmėms. Svarbu, kad uh, tos lėšos, kurios yra skirtos labiausiai skurstantiems gyventojams, nepatektų tiems, kurie nepriklauso tai gyventojų grupiai. Iš tikrųjų situacija yra labai sudėtinga. Ankstesnė programa e, maistu, paramos maistu programa baigėsi ir dabar reikėtų galvoti apie tai, kaip užtikrinti šios programos testinumą. Tačiau kita vertus, jeigu numatytos lėšos patektų ne tiems, kuriems labiausiai to reikia, tai būtų labai apgailestautina. Mes turime prisiversti galvoti ne apie savo valstybę, savo valstybėse skurstančius žmonės, tiesiog mes turime galvoti apie ES piliečius, kuriems reikalinga pagalba ir žinoma, turime siekti, kad e, šita programa būtų laisvanoriška, tačiau kita vertus ir e, mano valstybėje, Vokietijoje, yra skurstančių žmonių, tačiau tai nereiškia, kad solidarumas turi apsiriboti tik tomis valstybėmis, kuriuose yra dauguma tokių e, žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Mes, užimtumo komiteto nariai, turėtume nebūti tų sąjungininkai, kurie tiesiog nori užgneušti šitą programą. Jeigu kalbame apie savarankiškumą, laisvanoriškumą ir jeigu bus pritarta C pakeitimui, tai reikštų, kad kaip ir Asterikse būtų užprogramuoti konfliktai. Šitos lėšos turi patekti skurdžiausiems asmenėms, siekiant patenkinti jų poreikius, jų poreikį išgyventi. Taigi patys skurdžiausi gyventojai turi gauti naudą iš to fondo lėšų. Um, Šiame komitete laikomės tokio požiūrio, kad labiausiai skurstantis Europoje turi susilaukti pagalbos, bet kaip tai praktiškai realizuoti? Mane blaško savoka complementary fund ir Voluntary Participation, savanoriškas dalyvavimas ir papildomas fondas. Norėčiau patikslinimų. Jeigu pradėjome kalbėti apie papildomą fondą, Complementary Fund, ar tai reiškia, kad tas fondas nepapuola į daugiašalio finansavimo sąrangą? Ar jis kažkur už, už, už jos ribų bus? Ar čia norima pasakyti, kad tas fondas nepapuola į ESF? ir nepapuola į daugiametę finansavimo sąrangą. Štai pirmas toks mano klausimas, norėčiau paaiškinimo. Ir toliau dėl savanoriško dalyvavimo. Na, jei bus valstybių, kurios nedalyvaus fonde, ar tai reiškia, kad jie e, nusprendė neskirti lėšų fondui ar neimti lėšų iš fondo? Uh, nebūti naudos gavėjais. Ar tai reiškia, kad tos valstybės pačios rūpinsis maisto pagalba savo valstybėje, izoliuotai pagal nacionalinės programas? Ir trečias klausimas. Mane šiek tiek nuvylė tai, kad komisija ruošiasi įtraukti į šitą fondą ir pagalbą kitomis medžiagomis. O aš manyčiau, kad pagalba maisto produktais yra svarbiausias dalykas. Šita programa, ji atsirado iš tam tikrų žemės ūkio srities programų. Ir nežinau, kodėl bandome į šitą fondą įpainioti ir pagalbą kitomis priemonėmis, ne tik maisto produktais. Taip, valstybėms narėms situacija tik tai komplikuojasi. Bet čia aišku tik tai mano asmeninė nuomonė. Galbūt kas nors iš jūsų galėtų man paaiškinti dėl papildomumo, ar tai nepapuola, tas fondas nepapuola į daugiametį finansavimą ir dėl savanoriško dalyvavimo. Ar tai reiškia, kad valstybės nebenori skirti lėšų tam fondui, ar imti lėšų iš to fondo? Dank, Frau Ačiū pirmininkė. Visi esame susipažinę su situacija savo valstybėse, tačiau Kita vertus, reikia pripažinti, kad kiekvienoje valstybėje yra vaikų ir suaugusių žmonių, kuriems nepakanka maisto. Ir Vokietijoje yra tokių vaikų, kurie nepusryčiavę eina į mokyklą. Tai nereiškia, kad pusryčiauti žmonės neturi apskritai galimybių, tačiau viskas priklauso nuo sistemų valstybėse narėse. Valstybių narių sistemos, socialinės apsaugos sistemos turi užtikrinti, kad nebūtų ne vieno žmogaus, kuris patirtų skurdą arba uh, badautų. Tačiau, kaip ten bebūtų, mes turime taikstyti su tuo, kad tokių spragų uh, dar išlieka, turiuomenyje ir Vokietijoje. Tačiau kita vertus nereikėtų visų vertinti vienu kriterijumi. Aš manyčiau, kad reikėtų numatyti valstybėms narėms galimybę apsispręsti. Tačiau kita vertus, kaip mes galime priversti valstybės narės investuoti į fondą lėšas prievarta niekada nepasiteisino. Valstybės narės yra linkusios investuoti į tuos projektus, kurių nauda jos nebijoja. Tačiau jeigu prievarta bus investuojama, tai tos investicijos nepasiteisins. Būtent tokiom reikmėm aš nematau at, atliekamų lėšų savo šalyje. Gracias, Presidenta. Yo, yo quiero recordar un... Ačiū pirmininkė. Dar kartą norėčiau priminti šių diskusijų pradžią. Manyčiau, viskas tampa dar neiškiau. Jeigu galvotume apie ES E, pirminę iniciatyvą, tai ko gero reikėtų prisiminti, kad buvo numatyta teikti pagalbą tiems, kurie skursta. O dabar paskutinėje mūsų, besbaigiant mūsų kadencijai, yra parlamentarų, kurie siūlo keisti šią programą, perėti nuo uh, žemės ūkio politikos finansuojamos programos prie socialinės politikos programos arba fondo. Žinoma, keletas valstybių, tokių yra trys ar keturios taryboje, kurios pasisako prieš to požiūrio pakeitimą. Tačiau mums parlamentarams yra svarbu, kad tokia programa išliktų, kuri padėtų išsaugoti ES tapatybę. Mes pasiekėme, kad 3,5 milijardų suma būtų įrašyta, mes įveikėme veto, tačiau, kaip ten bebūtų, ir toliau reikia matyti tas uh, ribas, kurių neturėtume peržengti. Šitą fondą reikėtų keisti, padaryti veiksmingesnį. Mes, e, žinoma, nepasieksime to, tos sumos, kurios pageidavome parlamento vardu, tačiau kita vertus ir taptonis organizacijos ir uh, ES institucijos aiškiai pasako, kad 20 metais bus daugiau skurstančių asmenų, o tai, kad ES numato mažiau lėšų, yra tiesiog nesuprantama. Šitie 3,5 milijardo nepadės išspręsti visų problemų. Ypač turint omenyje, kad 20 metais turėtų būti 20 procentų daugiau skurstančių asmenų. Mes turime aiškiai apsispręsti dėl europinės programos, kuri atspindėtų mūsų lūkesčius ir nemanyčiau, kad reikėtų skirstyti tuos skurstančius asmenis pagal valstybės. Jie visi yra ES piliečiai ir turi teisę naudotis lėšomis iš šio fondo. Tai vis ta pagalba neturėtų būti siejama su tuo, ar valstybė dalyvaus ar nedalyvaus toje programoje. Svarbiausia yra mūsų suformuoluotas tikslas. Europos socialinis fondas yra skirtas spręsti konkrečias e, problemas, gelbėtis tam tikrose situacijose, bet šitas fondas turi uh, vykdyti testinę socialinę politiką. Grįždamas prie jaunimo garantijų, kurioms taip pat yra numatytas finansavimas iš įvairiausių šaltinių, lygiai taip pat ir čia reikėtų galvoti apie tai, kaip išgelbėti tas darybas, kurios grėsia žlugimu mes neturėtume spęsti kokiu nors e, e, paslaptingų spastų vieni kitiems ir kaip Alekandro kalbėjo, diskuoj, diskutuojant apie laisvanoriškumo principą, reikėtų kreipti dėmesį į tai, kad nebūtų plėtojama idėja, nepanaudotas lėšas panaudoti kitoms reikmėms. Tos lėšos turi būti skiriamos tiems asmenims, kuriems yra numatytos. Reikėtų suderinti visas paramos programas, maisto, bankų teikiamą paramą su šia programa, siekiant, kad pasibaigus maisto pagalbos programos galiojimui kitais metais žmonės apskritai ne, nepreitų liepto galo. Ačiū, e, ponia Rolt. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, σκοπίμως έμεινα να μιλήσω. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš būtent tyčia pasis... norėjau pasakyti pabaigoje, nes esu iš Graikijos. E, Ir pastaruoju metu mes visur laikraščiuose esame pirmose puslapiuose, yra straipsnių, kur kalbama apie badaujančius vaikus Graikijos mokyklose. Ir aš čia keturias pastabas norėčiau išsakyti. Pirmiausia, būtent, kad išklausiusi diskusijų, pateiktų argumentų, uh, suprantu, kad negalime stigmatizuoti valstybių ir išskirti tų, kurioms reikia pagalbos ir ne, kurioms ne. Mes puikiai žinome, apie kokias kalbas, e, apie kokia, atsiprašau, apie kokias šalis eina kalba, kurios susiduria su didžiausiais sunkumais. Tačiau turime nepamiršti, kad tai nereiškia, kad vėliau kitoms šalims gali kilti panašių problemų. Ir dar viena pastaba. Šiandieną tam tikrose šalyse yra skurstančių asmenų, kurie pažįsta bado jausmą, tačiau Graikijoje nėra, nėra tarsi manoma, kad kitose valstybėse negali būti, negali susiklostyti panaši padėtis. Na ir tie paaiškinimai, kuriuos gavome ir kurie išprovokavo dar vieną vilkinimą, e, bandant įgyvendinti tą programą. Tačiau turime nepamiršti, kad jeigu komisija ir taryba nori imtis politinės valios, jie turi tą padaryti kuo galima greičiau ir Europos parlamente tikrai yra politinės valios šią programą įgyvendinti. Na ir ketvirtas pastebėjimas. Kalbam apie tai, kad fondo lėšos negali būti naudojamos kitais tikslais. Bet aš norėčiau pabaigai pasakyti labai paprastą dalyką. Mes daug kalbame, daug mastome, tačiau jeigu nesimsime veiksmų nedelsiant, tuomet tie labiausiai skurstantis asmenys negaus tos pagalbos dabar, o pagalbos jiems reikia dabar ir čia. Ir aš manau, kad tas pats pasakyti nėra apie komisiją ir tarybą. Ir sprendimus reikia priimti kuo galima greičiau. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį pranešėjai dar norėčiau paklausti, ar nenorėtų pasakyti komisijos atstovai ir būtent atsakyti konkrečius ponios Marian Harkin klausimus. Ne, tuomet pranešėja. Ačiū. Noriu padėkoti komiteto nariams už nuomonės. Labai gerai, kad surengėme šią diskusiją apie šią programą. Beveik Visi nariai paminėjo, jog svarbu parodyti, jog mes esame solidarūs su tais asmenimis, kurie labiausiai skursta dėl materialinių priežasčių e, Europoje. Daugiau kaip 120 milijonų žmonių grėsia skurdas, o 40 milijonų gyvena skurde. Ir bankams metama milijonai, milijardai eurų. O čia mes kalbame apie e, mažytę sumą 2,5 milijardo eurų pagalbos tiem žmonėms, kurie e, priversti badauti, kurių vaikai priversti badauti, nes tiesiog neužtenka lėšų. Taigi, žiūrint iš tos perspektyvos, teisingai nariai pabrėžė, jog būtina pademonstruoti solidarumą su tais, kurie vargsta labiausiai pradžioje aš paminėjau kai kurios svarbiausius principus ir panašu, kad pagrindinė problema, kurią reikia išspręsti, tai yra savanoriškas ar privalomas dalyvavimas. Savanoriškas ar privalomas dalyvavimas. Čia, manyčiau, esama daug sumaišties tose savokose. Mes tiesiog norime užtikrinti, kad uh, valstybių narių skirtos lėšos būtų naudojamos tik tai labiausiai skurstatiems žmonėms. Tokia pagrindinė mintis. O po to jau pačios valstybės gali pačios apsispręsti, dalyvaus ar ne. Mes tiesiog norime užtikrinti, kad visose valstybės nesė labiausiai skurtintys asmenys galėtų kreiptis į šitą fondą pagalbos. Pradžioje aš taip pat sakiau, kad svarbu pabrėžti toms valstybėms, kurios dabar blokuoja taryboje, e, svarbu pabrėžti, jog galbūt jų valstybėse po keliarių metų vyriausybės pasikeis ir politika pasikeis. Diskusijos tikrai įdomios. Bus matyti, ar mes sugebėsime sutelkti jėgas ir išspręsti šitą problemą. O tas klausimas, dalyvavimo klausimas, jis susijęs su pačia programos esme. Antra, noriu pabrėžti, mes esame Europos parlamentas, politinė institucija. Ir labai svarbu, kad mes, Europos parlamentas, pasiūstume labai aiškę politinę žinę tarybai ir komisijai. Dėl to, jog Europos parlamentas šią programą remia, suvokia jos svarbą ir nori, kad programa būtų plėtojama ateityje. Dėl to labai svarbu kovoti už biudžetą kuris sudarytų 3,5 milijardo eurų. Svarbu kilstelėti kartelę, užtikrinti tą patį finansavimo lygį naujoje programoje, kad jis nesiskirstų nuo dabartinės MDP programos lygio. Dėl sklaidos platformos noriu pabrėžti, kad skaičiai susiję su komisijos biudžeto asignavimais ir niekur nėra siūloma, kad sklaidos platformai būtų gviešiamasi e, valstybių narių pinigų. Aš džiaugiuosi, kad diskusija vyko griežtai, pakankamai kietai. Aš laukiu balsavimo ir tikiuosi, kad Europos parlamentas sugebės pasiūsti uh, griežtą žinę e, tarybai ir komisijai ir pareikalaus jų paramos šitai programai. Dėkoju pranešėjai, jums leidus aš dar norėčiau grįžti prie ponios Ariasaja klausimų, kadangi galiu jūs patikinti, kad dėrybose dėl daugiametės mesnės programos nebuvo bandoma čia sukurti tarp vyriausybinį fondą ir panašiai pagal sustiprintą bendradarbiavimą. Būtent e, šis fondas patenka į daugiametę, daugiametę finansinę programą. Visas Europos socialinis fondas ir taip pat Europos e, valstybių skiriamos lėšos e, labiausiai skurstantiems asmenims – Jeigu mes tas lėšas atimtumėme iš socialinio fondo, gali, galime atsidurti teisingumo teisme. Socialinio fondo lėšos skiriamos užimtumo e, skatinimui ir panašiai. Taigi mes negalime tiesiog taip paprastai tų lėšų paimti iš socialinio fondo. Čia viskas yra kur kas sudėtingiau. Yra specifinės šio labiausiai skurstantiems asmenims skirto fondo tam tikri elementai, kurie nepatenka į socialinio fondo apriepti. Taigi mes na, negalime teikti, kad tai yra tas pats, nes jeigu, jeigu taip padarytumėme, tuomet teisingumo teismas tikrai e, patvirtintų, jokio socialinio fondo negalime imti lėšų šiam fondui. Na ir taryba komisija tarybai siūlo e, kažką platesnį pasiūlymą. Ir tie maisto bankai irgi yra susiję su socialiniais tikslais. Taigi čia galime irgi tam tikrą paralelę pravesti. Taip pat du elementai. Ir nuspręsta, kad programos tikslas yra pagalba maistu ir arba materialinė pagalba. Tai reiškia, kad valstybės narės gali pačios rinktis, ar nori skirti lėšas tik tai maisto programai, o ne kitiems, tiksla, ne kitiems tikslams, pavyzdžiui, ten kokie e, panaudotos, e, panaudoti įrenginiai, e, namų apyvokos reikmenys ir panašiai. Ir dabar žemės ūkio komiteto pakeitimai, biudžeto komiteto pakeitimai mus pasiekė, ten kalbama apie žemės ūkio produkciją. Jeigu yra tų rezervų, žemės ūkio produkcijos rezervų, mes galime juos panaudoti e, šiai programai gyvendinti. Na ir kaip ir mūsų pranešė irgi pritarė šiam siūlymui. Taigi tikrai diskusijos buvo labai naudingos ir tikiuosi, kad galėsime balsuoti. E, 20 gegužės dieną ir plenarnėme posėdėje tas klausimas bus svarstomas. Aišku, viskas priklausys dar nuo to, kaip ten vyks darybos su taryba. Aštuntasis darbo tvarkės punktas ir dabar žodį suteikiu pranešėjai Jutai Steinrik, kuri papasakos apie tai, ar buvo pasistumta į priekį ar ne, dėrybose su taryba dėl socialinių pokyčių ir inovacijų programos. Prašau. Ačiū pirmininkė. Paskutinėme trilogė, kuris vyksto įko balandžio 23 dieną, svarstėme progres programą, taip pat aptarėme jaunimo e, ašį aptarėme horizontalius klausimus ir taip pat bendrasias nuostatas dėl akse progres e, programos. Problemų diskusijų metu nekilo ir mes, e, atrodo, pasiekėme visiškai priimtiną kompromisą. Taip pat tenko konstatuoti, kad taryba pasisako prieš mūsų siūlomo jautimo matmens įtraukimą, o kalbant apie horizontalius klausimus, reikėtų paminėti, kad socialinių pokyčių ir inovacijų programoje mes buvome numatę tokią e, bandomąją programą, o taryba norėtų stebėti, kokia yra pažanga pat pasiekta priimant deleguotus teisės aktus, mes taip pat norėtume daryti politinę įtaką kaip parlamentas, kaip komitetas, sudarant daugiamečius darbo planus ir programas. Pavyzdžiui, mes siūlėme numatyti galimybę kas aštuoneri metai keisti prioritetus, kai ką tikslinti, tačiau taryba prieštaravo mums ir Komisija taip pat nepritarė mūsų siūlymui ir tenka apgailestauti, kad komisija kaip tarpininkė trilogė e, ėmėsi labiau politinio vaidmens, kuris, mano manimu, prieštaravo tiems mūsų suformuluotams siekiams. Mums labai svarbu, kad parlamentas programinių laikotarpių galėtų daryti politinę įtaką. Tai mes e, pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų vardu išsakėme trilogę. Sakėme, kad mums ta nuostata yra labai svarbi. Taryba po to paskelbė nutraukianti darybas mūsų pranešėją Pervanš Bereš parengė laišką ir išsiuntė tarybai, kuriame buvo dar kartą suformuluoti mūsų argumentai dėl deleguotų teisės aktų ir dėl to, kad jie yra labai svarbus įgyvendinant daugiamečius planus ir labai svarbus politiniu požiūriu ir kad jie yra pakankamas teisinis pagrindas. Kiek aš žinau, kol kas taryba dar nenurodė, kada atsakys į mūsų pasiūlymus. Mes numatėme antradienį datą tolesniems trilogams, tačiau atrodo, kad neturėdami konkrečios informacijos iš tarybos, negalėsime tą dieną pratesti dėrybų. Kaip ten bebūtų, parlamentas siekia, kad būtų atsižvelgta į jo politinę valią. Šitą pranešimą mes didžiąją balsų daugumą priemėme diskusijos su šešėliniais pranešėjais buvo sėkmingos ir mes buvom puikiai pasiruošę trilogui, kadangi parlamento pozicija buvo aiškiai suformuluota ir tarybai, ir komisijai, ir buvo dar kartą išreikšta viltis, kad turime eiti šiuo keliu vieningai ir norėčiau padėkoti tą progą šešėliams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Koju, ar yra norinčių pasisakyti? Ne, puiku. Dėkojame pranešėjai. Dabar periname prie devintojo punkto. Tai yra dėrybos su taryba dėl vėliavos valstybės atsakomybės. Ir turiu Jums gerų žinių, kad dėrybos su taryba vyksta sklandžiai, kad einame į priekį. Tai reiškia, kad dėl tų klausimų, kurie atrodė visiškai neišsprendžiami, atsirado noro bendradarbiauti. Tas pasakytina apie visus šešėlinius pranešėjus, kurie dalyvavo dėrybose. Na, viskas yra labai gerai subalansuota, nes aš tikrai daug paramos gaunu iš Filipo Debakerio, mūsų šešėlinio pranešėjo, diskusijose su taryba ir dėl sertifikatų buvo susitarta ir taip pat dėl tikrinimų bei tam tikrų procedūrų. Taigi ir liko dar keli klausimai, tai yra teisinė, teis, teisinės bazės, teisinio pagrindo klausimas. Kai buvo steigti įgaliojimai dėryboms dėl šio klausimo, mes ėmėmės įvairių priemonių ir konsultavome su jūrų organizacijomis. Buvo kalbama apie nuostatas e, susijusią su vėliavos valstybės atsakomybė. Ir mes manome, kad ši direktyva yra ta, kuri turėtų būti priimama pagal 102 sutarties straipsnį. 101 sutarties straipsnį, tai yra transporto sritis ir kad neturi aptarti socialinių klausimų, kurie jau patektų į 155 straipsnio apriepti. Mes dušalių pagrindų bandėme išspręsti tą klausimą su komisija. Mes e, pakvietėme komisijos atstovus ir į šias diskusijas, nes mūsų teisininkai irgi bandė išspręsti šį teisinį kazusą. Ir jeigu pasirinksime du teisinius pagrindus, 101 ir 155 straipsnį, tuomet mes uh, Žengsime pirmin gan greitai dėl tų, to paskutinio bloko, kurį reiks aptarti, kur kalbama apie socialinį minimumą, minimalės socialinės garantijas. Taigi tai yra pagrindiniai elementai, kuriuos aš norėjau jums pristatyti įvykus pirmam trilogo posėdžiui, kuris vyko dėl šio klausimo. E, Marian Harkin. Ačiū. Kolega negalėjo dalyvauti, todėl paprašė porą žodžių pasakyti jo vardu. Pirmininkė teisingai viską apibendrino, kolegos nuomonė taip pat judama teisinga kryptimi. Iki trialogo pradžios parlamentas ir taryba kirtosi, tačiau dabar pasiekta pažangos. Pirmininkaujanti Airija norėtų siekti suartėjimo, pozicijų suartėjimo su parlamentu lieka neišspręstų diskutuotinių problemų trialogo metu, tačiau e, jo manimų e, tos problemos bus išspręstos trialogo metu ir taip pat per vasarą bus susitarta dėl konvencijos. Ir lūkesčiai yra tokie, kad bus parengtas geras ir e, tvirtą pagrindą turintis tekstas. Dėkoju. Tikrai matome, kad europinė dvasia vyrauja tose dėrybose. Nes kai tik tai buvo mums suteikti įgaliojimai, iškart mes sutarėme dėl įvairių e, klausimų. Ir su šešėliniais pranešėjais mes puikiai bendradarbiavome, taigi tikrai dėrybos vyksta labai tokioje sklandžioje bendradarbiavimo dvasioje. Uh, Dėl darbų grafiko, aišku, viskas priklausys nuo Airijos e, pirmininkaujančios valstybės. Tikimės, kad klausimas bus užbaigtas svarstyti dar pirmininkaujant Airijai, tačiau nėra didelių skirtumų e, tarp teksto, e, kur kalbama apie uosto valstybės atsakomybę ir, to, ir atsakomybės, kuris skiriama, suteikiama vėliavos valstybė, tai yra mums tenkantis klausimas ir tikimės, kad rūpiučio mėnesį bus priimtas šis teisės aktas. Taigi baigiame svarstyti šį klausimą ir dabar perėmėme prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Tai yra mūsų delegacijos vizitas Osle, kur vyko devintasis Europinis regionės susitikimas tema užimtumo, užimtumas augimas ir socialinis teisingumas. Tai yra tarptautinės darbo organizacijos susitikimas. Aš vadovavau delegacijai vyko ir dar du mūsų koordinatoriai, Čiaba Eri ir Aleksandras Serkas. Jūs raštu gavote dokumentus, programą, taip pat mano pasisakymo, e, mano pasisakymo aplauzalų diskusijose tekstą. Taigi aš tiesiog gal tik tai dar norėčiau pridurti, kad daug vyko dvišalių susitikimų ir per tuos dvišalius susitikimus, kur, visų, visų, kurių paprašėme, tų dvišalių susitikimų visus gavome ir buvo trišalė, trišalė pagrindų vyko tas susitikimas ir tarptautinės darbo organizacijos procedūros e, dabar yra analizuojamos e, atsižvelgiant į krizės sąlygas. Na ir Graikijos situacija rodo, kad socialinio dialogo rezultat, rezultatų reikia laikytis. Ištikus kriziai generalinis e, direktorius Giraideris. Jis daug kalbėjo apie tai, kad Europos parlamentas labai svarbu, kad jis mobilizuotųsi dėrybose su taryba dėl to, kad būtų galima suderinti ekonominius ir piniginius klausimus. Taip pat buvo kalbama ir apie trojkos legitimumą, to, kas buvo padaryta Kipro atveju. Taigi tiek apie tą vizitą, bet kviečiu visus pasiskaityti vizito medžiagą, ten daug, daugiau įvairių detalių rasite. Daugiau nei aš galėjau šiandien posėdžio pabaigoje pati pasakyti. Taigi, dėkoju visiems, baigiame darbą ir susitiksime dabar gegužės 20 dieną, 7 val. vakaro, Strasbūrė, pirmadienį. Ten ir balsuosime dėl e, pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.